Bien. Bonjour. Labą dieną. Tikiuosi, kad esate gerai palsėję šį ryt. Grįžtame prie mūsų posėdžio darbo tvarkės. Ir šį rytą turime prie ponų Dorfman nuomonės padirbėti. Jis kaip tik yra salėje, sveikinu kolegą. Pereinamo laikotarpio nuostatus dėl 2020 metų paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žemės ūkio garantijų fondo. Taigi, žemės, bendrą žemės ūkio politiką e, reglamentuojantis e, teisės aktas dar tebėra dėrybų stadijoje. E, jis turės būti priimtas, turės būti priimtos pereinamojo laiko tarpio nuostatos, kurios leistų egzistuojančių reglamentų nuostatas taikyti toliau, tol, kol įsigalios nauja sistema. Galiojantis teisės aktai turi būti pakeisti tam, kad būtų galima įtraukti ribinius numatytus lygius, kurie turi būti numatyti 21-27 metų daugiametėje finansinėje programoje. Ponas Dorfman čia kaip tik prašo atkurti tas lėšas, kurios buvo numatytos BŽUP, kad tai atsispindėtų e, daugiametinėje finansinėje programoje, kad būtų galima tęsti tuos įsipareigojimus, kurie buvo priimti. Ir e, dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, vėliau šešėliniams pranešėjams, o paskui uh, suprantama, galės klausimus užduoti visi norintys komiteto nariai. Žodis jums, ponė pranešėjau. Ja, danke, for... Ačiū, ponė pirmininkė. E, darbo tvarkėje keliama ši tema, kurioje iš esmės yra kalbama apie bendrąją žemės ūkio politiką per artimiausius metus, kaip ji turėtų būti valdoma per artimiausiais metais e, nauja reformuotojai e, BŽUP greičiausiai dar nepradės e, funkcionuoti, todėl dabar nusprendėme sprendimą e, kitokį priimti. BŽUP reforma bus nepatvirtinta, o Žemės ūkio komitetas pateiks savo nuomonę. Šis klausimas yra techninio pobūdžio, mes turime garantuoti, kad politika, kuri dabar yra patvirtinta, būtų maždaug vienodai gyvendama ir per kitą pereinamąjį laikotarpį. Nuomonėjai pakeitimų nėra pateikta labai daug, nes man atrodo, kad nebūtų labai racionalu bandyti pakeisti ar bandyti aptarti visus pakeitimus bendrai žemės ūkio politikai, kurie bus aktualūs tik tai vėliau. Todėl aš greičiau norėčiau kalbėti tik tai apie tai, kas yra aktualu šiam komitetui. Uh, Tai yra apie antrąjį bendrosios žemės ūkio politikos ramstį. Čia mes galvojame apie kaimo plėtros planus ir apie tai, kokie regionai įeis į tuos regionus, kas čia yra svarbiausia. Aš e, įsipareigojau dirbti kuo lankščiau, planuojant e, kaimo teritorijų aspektus. Manau, kad reikėtų palikti daugiau E, laisvės sprendimų prieimimui nuo 10 iki 30 dienų pralyginti terminą, nes tada e, regionai galėtų daugiau galimybių išnaudoti. Jau dabar yra regionų, kurie išnaudoja viską, kas įmanoma. E, kiti dar dabartinės finansų bazės neišnaudojo. Taigi reikia suteikti galimybę lankščiai regionams apsispręsti, ar jie bandys naudoti jau lėšas iš naujojo biudžeto ar bandys dar išeikvoti senuosius išteklius, kurie dar išlieka. Aišku, e, pirmajame ramsėje reikės kalbėti apie konvergenciją, e, tai yra privaloma. Ir e, kalbant apie užžiūrio teritorijų finansavimą ir ultraperiferinių regionų finansavimą, turėsime galvoti, kaip atkurti finansavimą. Atitinkamai Europos parlamento pozicijai pagal daugiametę finansų programą. Aš suprantu, kad tai išlieka tik mūsų pageidavimas, bet mano nuomonė reikia duoti labai aišku signalą, e, kai matome, kad dėl biudžeto yra toliau e, ginčiamasi, bet parlamentas jau priėmė sprendimą dėl to, koks bus finansavimo lygis ir mes norime, kad mūsų numatytas lygis būtų maždaug užtikrintas. Tiek maždaug norėjau pakart, pasakyti ačiū. Merci beaucoup, monsieur. Dėkoju. Pone pranešiau. Jūs teisus. Turime neužmiršti tų aspektų, kurie yra susijęs su mūsų komitetu. Kaimo plėtros aspektai visi irgi labai svarbus, kalbant apie sanglaudos politikos įgyvendinimą. Ačiū Jums asmeniškai dar ir už tai, kad e, įvertinote visas galimybės. Europos parlamentas buvo plenarnėme posėdėje priėmęs poziciją dėl to, kad numatyti fondai būtų išlaikyti, kad jie nemažėtų. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjui, pranešė, e, šešėliams pranešėjams, EPP frakcijos vardu. E, dabar kalbės socialistų atstovas atstovė. Izabelė Kargelės, jo ar ji yra, jos nėra, prašau, tada kalbėkite jūs, kolega. Labai ačiū, Izabel. Uh, Izabel atsiprašo, kad ji negalėjo atvykti, bet prašė, kad aš perdočiau jos komentarus jums. Perkaino laikotarpio instrumentas yra būtinas užtikrinant žemės ūkio sektoriaus stabilumą. Uh, tvarumą ir ilgalaikę paramą, taip ūkininkai galės nusekliai planuoti savo veiklą. Greita pažanga dėrybose dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformos ir valstybių narių strateginių planų kūrimas turi išlikti prioritetas. Tačiau ir žinant e, dabartinę e, dėrybų padėtį, manau, kad turėtumėm pasirinkti atsargų požiūrį, kad būtų paliktas E, tam tikros galimybės pereinamųjų laikotarpių veikti. Šiame kontekste taip pat aš galvoju, kad reikėtų aptarti Europos komisijos pirmininkės pateiktą pasiūlymą naujai daugiametiai programai. E, mes tą pasiūlymą vertiname kaip nuvilinti, manome, kad jis netitinka uh, reikalingų iššūkių. Aš visiškai sutinku su pranešėju ponu Dorfmanu. Mes turime labai aiškiai pasakyti, kad atsisakysime bet kokių e, apkarpimų e, šios programos e, įgyvendinimui periferiniuose regionuose. Aš noriu pabrėžti, kad ši programa, e, kuri e, atl, užima labai svarbų vaidmenį, yra labai svarbi Ir e, mes ją turėtumėm būtinai gyventi regionams, kuris, regionuose, kuriuose geografinės sąlygos yra ypatingai sunkios, e, nuolatinės struktūrinės problemos jos persekioja ir privalu į tai specifiką atsižvelgti. Mes taip pat pripažįstame, e, kad apie tai yra kalbama ES veikimo sutartyje. Ačiū. Merci beaucoup. Dėkoju. Kolega Stefan Bižų. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami kolegos. Renių frakcijos vardu norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą darbą ir norėčiau pasakyti, kad pritariu jo vizijai, e, kurios esmė yra lankstumo reikalingumas tuo pereinamoju laikotarpiu. Jūs teisingai tai pabrėžėte. Mes taip pat pritarėme jūsų parodytam užmojui E, būtina parodyti solidarumą su pažeidžiamiausiais ir labiausiai nutolusiais ultraperiferiniais regionais. Susidursime su specifinio pobūdžio iššūkiais. Visi žino, kad kiekvienam iš jų spręsti e, e, reikia ypatingų priemonių ir tai atitinka 349 sutarties straipsnį. Mes be abejo turime kurti Europą nepamirždami sanglaudos ir solidarumo. E, būtina išlaikyti ankstesnę numatytų lėšų sumą, dėl to net negalima e, ginčytis. Ankstesnė komisijos narė kaip tik sakė, kad būtina išlaikyti paramą e, žemės ūkiui tokią, kokiai buvo numatyta, ji neturi mažėti. Tai štai, visa tai yra labai svarbu. Aš pateiksiu du papildomus pakeitimus, kurių pirmas būtų padengti kaštus dėl apsirūpinimo e, sunkumų, kurie iškyla labiausiai nutolusiems regionams. Ir taip pat būtina užtikrinti paramą kai kurioms gamybos e, įmonėms ir įmonėms veikiančioms atokiausiuose regionuose. Visa tai yra susijęs su darbo vietų kūrimu, su aplinkosauga. E, mes turime nepamiršti kovoti už mūsų maisto kokybę, už gyvenimo kokybę, kurias norime ir savo, ir savo vaikams. Tai yra išgyvenimo klausimas. Visi turi prisidėti prie to bendro tikslo siekio, kad galėtume gyventi kokybiškai. Kai dėl Suomijos regionų mes norime, e, kad būtų leidžiama teikti pereinamųjų laikotarpių valstybės pagalba kai kuriems to šalies regionams. Ačiū Stefanai. Žaliųjų frakcijos vardu kalbės ponas Bronis Ropė. E, ačiū gerbiamas pirmininkė. E, iš tikrųjų, manau, kad šis klausimas labai svarbus regionams ir ne vien tik tai kaimo plėtros e, dalis, bet ir tiesioginių išmokų dalis. Tai yra regionų gyvybingumas, žemės ūkis Nemažai ES regionų e, turi labai didelį vaidmenį ir užimtumo prasme, ir gamybos prasme, ir pajamų prasme. Todėl, e, na, sakykime, teisingos ir ir reikalingos, e, reikalinga parama, jinai yra labai svarbi. Tai iš tikrųjų pritariu kolegoms įsakytai nuomonėj, kad turim laikytis dėl finansavimo parlamento jau nu, priimtos pozicijos, tai yra parama neturi mažėti dėl, e, na, sakykime, to, kad valstybės nenori nauj, prisidėti naujais pinigais, naujom programom. Na ir kitas dalykas, aš esu ir Žemės ūkio kaimo plėtros komitete šešėlinis pranešėjas. Tai e, mes tenai svarstom ir manau, e, čianai galima būtų svarstyti, kad siekiant, kad žemdirbėm nesudaryti problemų tiek e, tiesioginių išmokų mokėjime, tiek kaimo plėtros programuose, tai numatyti pakankamą lankstumą, kad prireikus, jeigu nepavyktų per vienus metus susidėrėti bendro žemės ūkio politikos iki 27 metų, tai galima būtų iš karto automatiškai taikyti pratesimą ir antriems metams. Taip pat, e, kai ką ir minėjo pranešėjas, kad labai svarbu, kad būtų įtraukta konvergencija ir manau, kad ne tik tai vidinė, bet ir išorinė konvergencija, dėl to, kad jinai šiuo metu vyksta ta konvergencija šitam laikotarpį 14-20 ir neturėtų jinai nutrūkti 21 metais, o prireikus ir 22 ir turėtų tęstis iki 27, taip kaip bus sutarta. Tai aš buvau e, pranešėjęs nuomonės dėl strateginių planų praeitam, e, praeitai, praeitą kadenciją ir labai džiaugiuosi, kad mano pateiktas buvo pasiūlymas dėl konvergencijos buvo e, labai gerai pritartas komitete. Aš tikiuosi, kad ir šis komitetas irgi tą atsižvelgs ir ir įvertins. Taipogi, manau, kad mes turėtumėm e, na, suteikti pakankamai didesnės galės įtraukiant bendruomenės. Naujam, e, e reiškia, e, BŽUP, e, kuris dar nėra priimtas, tas yra jau numatyta, bet dabartiniai BŽUP nėra, todėl manau, kad ir čia mes galėtumėm įrašyti, kad bendruomenės turėtų būti įtraukiamos ypatingai į antro ramščio, į, e, reiškia, planavimo e, procesas kur kas stipriau. Na taip pat mes turėtumėm numatyti ir lankstumą, nes komisija siūlo, kad e, reiškia, tos valstybės narės, kurios išnaudojo pinigus ir kurios norės naudoti naujus pinigus, turėtų per vienus metus vykdyti visas programas. Tai praktiškai yra neįmanoma. Tai e, turėtų teisę valstybės narės pasirinkti, kurios joms svarbiausios programos iš kaimo plėtros ir tik tas programas pilnumoje įgyvendinti na taip pat e, manau kad e, Labai svarbus yra ekologinis ūkininkavimas ir komisijos siūlomas e, e, pakeitimas trumpinti ekologinį laikotarpį iki trijų metų tikrai yra nepriimtinas ir tai paprasčiausia 21 metais, o jeigu bus pratesimas ir 22, sustos ekologinio ūkininkavimo plėtra. Todėl turim palikti dabartinės galiojančias taisyklės, tai yra penkių metų taisyklės ir e, tokiu būdu e, tie, kurie norės e, ūkininkauti, pereiti į ekologinį ūkį, jiem bus vienodai taikoma kaip dabar, tai perinami laikotarpį ir ateityje. Tai tiek būtų pasiūlymų, kuriuos pateiksim. Ačiū. Merci beaucoup, cher collègue. Ačiū, kolega. ID frakcijos vardu. Žodis jų atstovai. Kalbėsiu itališkai, ponė pirmininkė. Nedidelis komentaras, toks techninis, jeigu man leistumėte. Po breksito. Idė pagal deputatų skaičių yra ketvirtoji frakcija pagal dydį. Manau, kad e, suteikiant žodį turėtų būti atsižvelgiama į tai ir mes turėtume būti ketvirti, kurie pasisakome pagal eilės tvarką. Dėl siūlymo paties esmės. ID frakcija remia e, būtinybę parengti tas pereinamojo laiko tarp nuostatas ir jas įgyvendinti. Socialdemokratų komentarai dėl pereinamųjų nuostatų ir jų pratesimų dviems metams yra priimtinas siūlymas, juolab, kad nežinome, kada galėsime galiausiai susitarti dėl galutinio BŽUP varianto. Aš taip pat pritariu pakeitimams, kuriuos pasiūlė pranešėjas ponas Dorfman. Tikslas yra tas, kad ta politika būtų laisvesnė, e, kad būtų galima labiau apsaugoti žemės ūkį Europoje. Tas tikslas mūsų frakcija yra svarbus. Pritariu pateiktiems pakeitimams, ypač trečiajam, kur yra numatytas lėšų skirimas. Žemės ūkių produktų gamybai ir jų pardavimui norėtume galbūt įtraukti kažkokių papildomų elementų nes kai kurie papildymai, priedai galbūt galėtų palengvinti tą pereinamąjį laikotarpį. Dėkoju, sako pirmininkas, kviečiu sekretoriatą atkreipti dėmesį į frakcijų narių skaitlingumą, tačiau ID frakcija dar nepranešė šešėlinio pranešėjo pavardės dirbsinčio prie šio pranešimo. Jeigu tai jūs, tai tuomet taip ir užsirašysime. Taip. Mes vakar išsiutėme elektroninį laišką, bet pasitikrinsiu, ar tas laiškas pasiekė jūs. Gerai, pasižymėsime, kad jūs esate šešėlinė pranešėja šiuo klausimu. Dabar norėčiau steikti žodį e, iš GUE frakcijos kolegai Mičels, prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė, aš trumpai kalbėsiu. Žinoma, labai dėkojam pranešėjams ir mes taip pat remiame tas perinamą laikotarpio šią taisyklės, bet aš kitokio temą norėčiau paminėti. E, mes e, neturėtumėm e, labai tai įsivaizduoti, kad mes darome viską tobulai ir dabar teikti daug pakeitimų. Mes turime suprasti, kad tas perinamojo laikotarpio nuostatos uh, E, yra susijusios su Europos parlamento ir Europos institucijų nesugebėjimu susitarti dėl biudžeto. Mes jau e, komitete esame kalbėjęsi apie tai, kad galbūt mes visi kartu turėtumėm sukurti bendrą sanglaudos politiką e, pereinamajam laikotarpiu ir pereinamo laikotarpio taisyklių reikia būtent tam etapui. Ir mums dabar atrodo, kad tai bus pirmas naudingas žingsnis E, kuriuo bus galima ištaisyti padėtį. E, turbūt nuoširdžiausia būtų dabar teikti, kad mes turime ištaisyti padarytas klaidas ir pagerinti padėtį. Euh, Ačiū už tą tokį svarbų priminimą. Kolega Kristof Džiogel parašo žodžių. Prašau. Oui. Panie Przewodniczący, Wysoka Komisija, čia. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, norėčiau išsakyti keletą pastabų, į kurias verta atsižvelgti, e, rengiant galutinį pranešimo projektą. Tos pastabos būtų susijusios su perinimo laikotarpio nuostatomis dėl projektų tinkamumo buvo remiamasi šeštuoju straipsniu ankstesnės kadencijos metu ir tos nuostatos yra pernelyg ribojančios. Reikėtų užtikrinti mokėjimų testinumą pagal horizontalų reglamentą. Ta reglamentą yra pateikusi Europos komisija. Siūlydama savo nuostatas laikotarpiu po 20 metų. Reikėtų perplanuoti visus veiksmus, kad būtų galima užtikrinti sklandų perėjimą prie naujo modelio, kuris yra siūlomas e, netrukus. Šis požiūris bus esminės svarbos tam, kad didėtų skaidrumas e, visoje administracinėje grandinėje. Tuo būdu pagalbos gavėjai galės sutarčių laikotarpiu geriau tas sutartis įgyvendinti. Lenkijos vyriausybė prašo, kad pereinamųjų laikotarpiu laikotarpiu būtų taikomas tas pats modelis, kuris buvo priimtas 2014 metais. Buvo kaip tik numatytos visos reikiamo, nu, reikiamos nuostatos, reikėtų nebūti tokiems ribojantiems visas galimybės. E, reikėtų taip pat leisti valstybės, valstybės narės naudotis pereinamą laikotarpio pagalbą. Yra teisės aktų, kurios leidžia tokią galimybę naudotis tas teisės aktais. Reikėtų taip pat paminėti vieną svarbų elementą. Pereinamasis laikotarpis turėtų būti pratestas iki 2022 metų. Dviems, dvie, dviem metams, dviem metais ilgiau jis turėtų trukti. Ačiū, sako pirmininkas Alvaro Amaro. Prašau. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou relator sombra. Ačiū pirmininkė. Aš esu EPP šešėlinis pranešėjas, dirbantis su šiuo perinamojo laikotarpio reglamentu. Ir galiu pasakyti, kad e, kalbant apie Herberto Dorfmano nuomonę, galbūt ne visada jai pritariu, tačiau dar norėčiau paminėti vieną svarbų dalyką, į kurį visi turėtume atsižvelgti. Mano nuomonė tai tampa svarbiu aspektu daugam. Kalbant apie tą perinamąjį laikotarpį, ūkininkams yra tiesiog būtinas kuo didesnis aiškumas. Vakar komisija minėjo, kad galbūt tas perinamasis laikotarpis galėtų trukti vienerius metus. Jeigu tokia galimybė vis dar egzistuoja, man atrodo, kad reikėtų ir mums tokią galimybę svarstyti, kad bus tik vienerių metų perėjimo etapas numatytas. Ir jeigu e, e, metų pabaigoje paaiškės, kad reikia antrų metų, nebereikės vėl tų diskusijų pradėti nuo pat pradžių. Tad galbūt planuokime tą vienerių metų e, laikotarpį, tačiau su to automatiniu perėjimu į antrus metus. Priešingų atveju Galime atverti duris labai ilgam perinamajam laikotarpiu, tačiau mano nuomonė jis turėtų būti kuo įmanoma trumpesnis. Dar vienas dalykas - tie finansiniai aspektai, kuriuos minėjo kolega. Aš visada kartoju ir kartoju, kad turime būti nuoseklus. Nebūtų primtina ir nebūtų sąžininga, jeigu e, perinamajame laikotarpė, ar jis truktų vienerius ar dviejus metus, parama e, ūkininkams sumažėtų. Tai nebūtų perėjimas ir tai nebūtų primtina. Labai svarbu užtikrinti, kad tie skaičiai išliktų ta, tame pačiame ligmenyje. Ponas Dorfmanas taip pat apie tai kalbėjo ir tam norėčiau pritarti. Tad minimalus reikalavimas turėtų būti toks turėtų likti tokie pat skaičiukai, kurie yra dabartinėje e, bendroje žemės ūkio politikoje numatyti. O ta mintis, kad jeigu bus e, apkarko, apkarpoma daugiametė finansinė programa ir tada BŽUP, tai nėra teisinga. Jeigu apkarpytum, apkarpytume sanglaudos politikos lėšas, e, tai mažintų solidarumą ir apskritai tai paveiktų uh, neigiamai paveiktų daugelį dalykų. Dar nesažingiau būtų tai, jeigu ta pereinamojo laikotarpio našta būtų perkelta ant ūkininkų pečių ir tai būtų daroma apkarpant jų gaunamas lėšas. Man atrodo labai svarbu nebausti ūkininkų šiuo atveju. Reikia užtikrinti, kad ta parama pereinamojo laikotarpiu nemažėtų. Aš tikrai nenoriu to matyti nei pereinamojų laikotarpių, nei naujojoje bendrojo žemės ūkio programoje. Kalbėjome apie kaimo plėtrą, apie labiausiai nutolusius regionus, jiems taip pat tai, tai tas galioja. Svarbu šį ir tas antrasis ramstis. Tai svarbus aspektas siekiant išlaikyti tą regionų pusiausvarą Europos Sąjungoje. Ir vakar tai sakiau, ir šiandieną pasikartosiu. Aš tikrai labai palaikau tą Farm to Fork programą nuo uh, ūkio iki stalo. Tikrai nuostabi programa. Tačiau maldauju jūsų. Nepamirškime, kad e, atkeliautų viskas ant stalo, pirmiausia reikia pradėti nuo ūkio, būtent iš ten viskas iškeliauja. Ir man atrodo, kad Redžių komitetas e, privalo į tai atsižvelgti. Pone pirmininkė, jūsų pozicija taip pat labai svarbi. Mes turime remti tas skurdžiausiai besilaikančias žemynų dalis. Ačiū kolegos kollega Pekainen. Arvoisa puheenjohtaja, todellakin 40. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taip, tikrai. Po 45 savaičių e, turės įsigalioti teisės aktai susiję su pereinamojo laikotarpiu ir be abejo jie turėtų remtis dabar galiojančiais teisės aktais. Anksčiau bent jau viskas taip vykdavo. Ir tai būdavo įvairiausių situacijų, kai nespėdavome darbų užlaikti, užbaigti laiku, būdavo įmamas iš tai e, tokių priemonių, e, sąryšėje su sanglūdos politika ir panašiai. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad negalime pritarti BŽUP apkarpimui. Taip pat norėčiau priminti, kad mūsų ūkininkai ES daugelįje šalių yra tas toks stuburas, šalies stuburas ir turime į tai atsižvelgti. Turime taip pat nepamiršti, koks svarbus yra žemės ūkis siekiant sanglaudos politikos tikslų. Kaip be būtų, ūkininkai padeda užtikrinti, kad e, kaimo vietovės išliktų gyvos. Dar vienas dalykas. Norėčiau pasakyti, kad ES komisija uh, be jokių pagristų priežasčių neįtraukė į savo pasiūlymą e, nacionalinės pernimo laikotarpio paramos paminėjimo, National Transition Aid, taip pat tam tikrų nacionalinių programų, kurios yra paramos paketo dalis pagal BŽUP. Pavyzdžiui, e, po to, kai Suomija įstojo Europos Sąjungą 95 metais, buvo įgyvendinami tie metodai, jie buvo tiesiami. Ir mano nuomonė ir toliau tai turėtų būti daroma, ypač per šį pereinamąjį laikotarpį. O jeigu jau tos dabar galiojančios taisyklės ir toliau bus taikomas, tai ir nacionalinė parama turėtų būti toliau užtikrinama. Mažiausiai du kolegos dar apie tai kalbėjo šiandieną ir labai viliuosi, kad komitetas savo nuomonėje pabrėž tą elementą. Labai tikiuosi, kad sugebėsime gana sparčiai e, teigiamai nubalsuoti dėl šios nuomonės, kad Agri komitetas galėtų į priekį judėti su savo darbu. Dėkui. Ačiū, Daniel Būdė. <clears throat> Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip, visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta palaikau pranešėją poną Dorfaną, kitus kolegus, kolegas. Kaip bebūtų, žemės ūkio sektoriui yra būtinas nuoseklus finansavimas, kad tas sektorius išliktų. Labai svarbu, kad būtų išlaikyti e, esami pajėgumai, būtų užtikrinama kokybė e, ir kolegos diskutuodami su e, kitų komiteto atstovais, kurie galbūt net įtin gerai išmano sanglaudos politiką ar žemės ūkio politiką, jie teiravosi, kodėl mums taip svarbu išlaikyti tą um, įprastą finansavimą sanglaudos politikoje ir panašiai. Jeigu kalbame apie BŽUP, atsakymas, man atrodo, yra aiškus. Be nuoseklaus, stabilaus finansavimo maisto kaina itin išauktų. Gali būti ir taip, kad maisto prekės taptų neprieinamos daugeliu mūsų gyventojų. Todėl labai svarbu užtikrinti žemės ūkio finansavimą. ES žemės ūkis yra tikrai gerai išsivystęs, yra užauginama aukštos kokybės produktų. Džiugu, kad neturime priklausyti nuo importo iš kitų šalių esančių už ES ribų, kur nesilaikoma tokių pat standartų kaip pas mus. Tad reikia nuseklaus finansavimo, ypač labiausiai nutolusiuose regionuose. Aš lankiausi Martinikoje, Azorose per paskutinę kadenciją ir puikiai mačiau, kokie yra ten gyvenančių ūkininkų poreikiai. Natūralu, kad e, tos vietos nusipelno stabilaus finansavimo iš ES pusės. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, ką minėjo kolegos. Labai svarbu sudaryti galimybės valstybėms narėms teikti nacionalinę paramą, perinamo laikotarpio paramą, nes tie finansiniai ištekliai atkeliauja iš valstybių narių kišenės, ne iš ES išdo. Ir turime užtikrinti ir tolesnį tokios paramos teikimą. Dar vienas dalykas - kaimo vietovių plėtra. Kalbame apie antrąjį ramstį šioje vietoje. Tačiau tuo pat metu nereikėtų pamiršti, kad galima pasinaudoti lėšomis iš sanglaudos politikos, iš sanglaudos fondų, kad būtų modernizuojamos ir plėtojamos kaimiškos vietovės ES. Jeigu pagalvotume apie uh, uh, tą fondų sinergiją, tikrai būtų lėšų toms vietovėms vystyti. Tačiau tuo pat metu reikia užtikrinti, kad būtų tęsiama BŽUP finansavimo tradicija ir sanglaudos politikos finansavimo tradicija. Dėkui. Ačiū. Kolegė Moždanovska prašo žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai dėl visų tų klausimų susijusių su pereinamo laikotarpio nuostatomis ir paramos programoms. Mano supratimu, reikia atsižvelgti į tą nuostatą, kuri leistų iki 2022 metų pakeisti, pratesti tas pernimo laikotarpio nuostatas. Būtina, kad programas būtų galima užbaigti ir kad būtų galima iki 20 metų rugsėjo rasti reikiamus sprendimus. Aišku, galima pasinaudoti nacionalinę pagalbą to pareinamojų laikotarpių, kaip 13 metų reglamente tai yra numatyta. Kitas dalykas, kuris labai svarbus - išlaikyti lankstumą fondų perkelimų. Iki 22 procentų tos, tas lėšas turi būti galima perkelti iš vieno ramščio į kitą. Taip pat reikia nuostatų, kurios leistų finansuoti vietos vystimosi strategijas. Tai yra esminės svarbos dalykai ypač turint omenyje tai, kad naujuoju programavimo laikotarpiu e, techninę pagalbą galima teikti pagal pirmąją ramstį. Reikėtų, kad tos galimybės išliktų ir toliau. Taip pat norėčiau pasakyti, kad siūlymai susijęs su vaisių ir daržovių sektoriumi, na, yra šiek tiek su klaustukais nuo gruodžio 31 dienos šis sektorius gali tapti visiškai izoliuotas, nebegauti finansavimo, jeigu nieko nebus daroma. Dar vienas svarbus e, Lenkijai dalykas. Mums tai yra iššūkis, kadangi e, bus išlyginti europiniai mokėjimai. Mes gausime, mūsų šalis gaus tokias pat išmokos kaip senų valstybių narių e, ūkininkai. Tai yra tikrai svarbu. Pirmininkas, ačiū. Pranešėjai suteiksim žodį apibendrinti diskusijai. Iš Žemės ūkio ir regionų generalinių direktoratų turime atstovus iš Europos komisijos. Iš pradžių suteiksiu žodį Žemės ūkio generalinių direktorato atstovė, jeigu ji norėtų pasisakyti. Ar norėtumėt sureaguoti tai, ką buvot, ką išgirdote? Kristina Karatso turi dabar galimybę pasisakyti, prašau. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, nedaug e, reaguosiu. Aš noriu tik padėkoti, kad suprantate e, mūsų poziciją, suprantate, kokiu tempu mes turime veikti. Taip 45 savaitės skirtos visiems darbams nuveikti. Ir be to turime aptarti e, nemažai klausimų. Tikiuosi, kad dėrybose pavyks pasiekti pažangos. Aš matau, kad didžioji dalis jums rūpimų klausimų yra susijęs su pinigais ir finansavimu kitiems metams, perinamajam laikotarpiui. Kiti metai bus perinamieji, dėl kurių bus susitar, turėtų būti sutarta dėl MFF ir Europos komisija neteiks kito pasiūlymą. Tas pasiūlymas, kurį mes teiksime, galios ir periferiniams regionams, kurie kelia daugiausia problemų. Kitas dalykas, ir aš galiu tik tai e, pritarti tam, e, Ūkininkams reikalingas e, stabilumas, prognozuojamumas ir ne tik ūkininkams, visi, ūkininkai, visi operatoriai ir ne tik ūkininkai naudosis tomis priemonėmis. Todėl mes siūlome testinumą 2021 e, metais ir galiausiai mums e, svarbu kalbėti, kad reikia daryti kažką greitai, kad viską baigtumėm per vienus metus, todėl prašyčiau prašymų skaičių riboti. Atkreipiau dėmesį į daugelį jūsų prašymų, ypač dėl pereinamojo laiko tarp valstybių. Suomija tą patį sakė, tą patį galim pasakyti apie e, veikimo programas vaisių daržovių sektorėje. Esame pasirengę paremti jūs iš abiejų institucijų. Ačiū, kad taip greitai viską sprendžiate, nes to mums labai reikia. Merci. Labai ačiū, ponas Dorfman. Yeah, ja, ačiū, ponė pirmininkė. Nedaug ką jau begaliu ir pridurti. Man susidarė įspūdis, kad didelė dalimi bus pritarima man. Svarbiausia yra užtikrinti pereinamojo laikotarpio trukmę, kiek jisai truks. Ir e, kolegos kalbėjo apie vieną plus vieną sprendimą, galbūt tai būtų racionalu, nes uh, E, perinamą laikotarpį apriboti vieneriais metais būtų gana sudėtinga. E, jeigu prireiks kitų metų, pratesimas turi būti gana paprastas, nekomplikuotas, tada mes galėsim greičiau eiti. Mes nežinom, kaip biudžeto klausimai bus sprendžiami. Mes dar net nežinome, kada Europos parlamente bus balsuojama dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Bet aš manau, kad numatyti vieno plus vieno perinamą laikotarpį būtų visai racionalu e, kuo, kuo trumpesnis perinamasis laikotarpis, tuo geriau mes tą labai puikiai suprantame, bet mes turime būti racionalūs. Todėl kol kas nutasysime reglamentavimą vieneriems metams, bet jeigu prireiks, prireiks mano nuomonė, būtų racionalu numatyti paprasto pratesimo, lengvo pratesimo galimybę. Ačiū. Merci beaucoup. Ačiū. Pasižymėjome, kad visos frakcijos reiškia labai panašią nuomonę Juos mė, jos esmė tokia, kaip ir minėjo pranešėjas savo įvadinėme žodėje. Norėčiau priminti, kad regi komitete balsavimas yra numatytas balandžio antrą dieną Strasbūre ir pakeitimus galima teikti iki 17 valandos kovo antrą dieną. Dar kartą ačiū. Ir dabar Pereiname prie aštunto mūsų darbo tvarkės klausimo. Septintąjį atidėkim kol kas, nes kolega Leroturų, kuris turėjo pasisakyti, netvyko į posėdį, tikiuosi, kad jis prisijungs prie mūsų vėliau. Tad perinam prie aštunto darbo tvarkės klausimo ir mums malonu čia priimti poną Frederik Valjei. Jis dalyvauja mūsų posėdį, jis yra Jis yra CEMR generalinis sekretorius. Jūs žinote, kad Europos regionų ir savivaldybių taryba yra viena iš seniausių asociacijų e, vienijantį teritorinius savivaldos padalinius. Tai yra vienintelė organizacija, kuri jungia nacionalinės vietos savivaldos e, vadovybės asociacijas iš 45 valstybių. Jie atstovauja visokio pobūdžio teritoriniams vienetams. Kviečiu tuos, kurie turi išeiti padaryti tai tyliai. Ir norėčiau paraginti asistentus įsijungus mikrofono neplepėti tarpusavėje, nes kitaip neįmanoma pasakyti kitiems. Par silence, parce que c'est très būčiau dėkingas, jeigu laikytumės tylos. Kitaip tikrai labai sunku dirbti. Dabar norėčiau ponui Frederikui Valjei suteikti žodį. Malonu jį vėl čia matyti. O paskui prasidės diskusija. Žodis jums, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip jūs minėjote, CEMR tar, jungia teritorinių įvairių padalinių asociacijas. Tai apima ir vietos, vietos e, provincijų atskirų regioninės vyriausybės. Mūsų šimt, mes atstovaujame 100, 130 savivaldybių. 630 e, tūkstančių savaldybių, tai daugybė miestų, regionų mūsų tinklo jėga yra ta, kad atstovavimas mūsų yra labai platus, nes taip pat atstovaujame tiek kaimiškosioms vietovėms, tiek miestams bei regionams. E, turime gerą prieigą prie centrinių e, administracinių struktūrų. Mes kalbame apie visus piliečių gyvenimo aspektus, e, tų žmonių, kurie gyvena mūsų atstovaujimuose padaliniuose klimato kaita, energija, darbo vietų kūrimas, tarptautinis bendradarbiavimas, ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, viešosios e, vietos ir regioninės paslaugos yra mūsų e, diskusijų objektas. Mes turime sukaupę patirties, kaip keistis nuomonėmis tarp savivaldybių lygio struktūrų ir vyriausybinių struktūrų. Mes uh, Taip pat e, rengiame įvairius leidinius, kurie mm, yra susijęs su mūsų įvairiais darbo barais. Paskutinis toks leidinys yra susijęs su moterų sitraukimu į politiką, e, ten kalbama apie Europos semestrą be kita ko, analizuojamos vietos ir regioninių vyriausybių kompetencijos ir čia yra tik keletas pavyzdžių. Mes taip pat esame įsitraukę į visą eilę projektų kartu su Europos komisija ir kitais partneriais. Čia galėčiau paminėti e, tvaraus miesto tokį modelį, tai yra e, savotiška priemonė, kuri padė, turėtų padėti įgyventinti veiksmų planą susijusį su tvaria plėtra artimiausiais metais, nepamirštant tvaraus vystimosi tikslų. Mūsų kitas tikslas yra daryti įtaką AS teisės aktams, kurie turi poveikį vietoms ir teritorijoms ES. Tai yra mm, vienas iš mūsų tikslų, kodėl dalyvaujame čia posėdžiuose. Su regi komitetu bendradarbiaujame jau seniai ir su kitais komitetais taip pat, kur kalbama apie teritorinę dimenciją. Taip pat dirbame ir tarptautiniu mastu, nes CEMR yra pasaulinės vietos e, vyriausybių asociacijos narė. Mes dirbame su šia asociacija ir atsovaujame Europai kaip teritoriją jungtinėse tautose ir kitose tarptautinėse organizacijose, kaip EBPO pavyzdžiui. Mes taip pat vystome specifinę partnerystę su DEFCO generaliniu direktoratu, taip pat dirbame, kaip jau sakiau, tarptautiniu lygmeniu ir su uh, savivaldybių vairiomis struktūromis besivystančiose šalyse. Taigi Europos projektas mums svarbus. Mums, mums svarbu turėti reikiamą informaciją. Mes taip pat esame vienas iš įkūrėjų e, sanglaudos sąjūdžiai. Mes skatiname tokią sanglaudos politiką, kuri padeda į komisijos iškeltus e, tikslus įnešti savo indėlį tikslai yra gražu, bet reikia finansavimo, kad tie tikslai būtų įgyvendinti. Mes ponui Šarl Mišelė esam parašę laišką komisarui ir norėtumėm, kad biudžetas e, savivaldai būtų didinamas. Dėl to mes laukiame Regi komiteto ir Europos parlamento paramos svarstant e, būsimąją DFP. Manau, kad tarybos siūlymas yra nepakankamas, kai matome, kokie poreikiai yra atskirose es teritorijose. 2009 metais buvo priimta pozicija, kur išdėsėti trys svarbiausi dalykai. Pirmiausia, yra būtina rasti kuo greičiau sutarimą dėl busimosios DFP. Manau, kad tai pavyks. Tačiau sutarimas nebūtų būti siekiamas bet kokią kainą. E, biudžeto drastiškas sumažinimas, kaip siūlo komisija šiandien, ir šiandien ir taryba, e, kaip tik būtų priešingas komisijos keliamiems tikslams, kur kalbama apie ekonomikos pertvarkymą. Naujas perdimo kotarpio fondas turėtų papildyti struktūrinius ir investicinius fondus. Komisija savo siūlyme prašo valstybių e, turėtų padidinti nuo pusantro iki trijų kartų savo indėlį į teisingos pertvarkos fondą Mes tai priemoniai nepritarėme, tai reikštų, kad sumažėtų galimybių pasitelkti Europos socialinį fondą arba regioninės plėtros fondą. Šie fondai jau padeda gauti finansavimą ir nukreipti lėšas į e, žiedinės ekonomikos skūrimą, profesinį perkvalifikavimą ir CO2 mažinimą. Tai nebūtų naujas biudžetas, nes 5,7 tie paskelbti milijardai turėtų būti e, paskirstyti, kai, e, tie fondai, finansavimas bus paimtas iš regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo. E, reikėtų NAC 3 planus parengti, tai yra tas lygis, kuris artimiausias piliečiams, tai būtų uh, E, puikiai priemonė integruotai plėtoti ir tvariai plėtoti įvairius regionus. Mes manome, kad reikia pirmiausia atsižvelgti tas teritorijas, kurių poreikiai didžiausi. E, CEMR policentriškai žiūri į teritorijų plėtrą, laikomės integruoto požiūrio, pasisakome už kitokią kaimo vietovių viziją, kur, kurios, kad tai nebūtų apleistos e, kažkokios vietos, kad jos galėtų vystytis, vystytis ekonominiu ir kultūriniu požiūriu. Taip pat prisidėti prie miesto plėtros ir harmoningai papildyti miestų darbo atvarkę, kurioje mes taip pat dalyvaujame. CEMR dalyvauja valstybių sustikimuose dėl teritorinės plėtros ir miestų plėtros. Dabar padedame atnaujinti politinės taisyklės, kurios bus priimtos pirmininkaujant Vokietijai. Bus pasirašta hartija dėl tvarių miestų plėtojimo. Ir galiausiai CEMR dalyvauja rengiant regioninės politikas EBPO. Mes taip pat turime progą perduoti vietos ir regionų vyriausybių nuomonę vykstant diskusijoms tarp valstybių. Tiek būtų įvadinės kalbos, ponė pirmininkė. Ačiū, Frederik, sako pirmininkas. Dabar e, suteiksiu žodį kolegiai e, Noa Amebak. Dėkoju. Ačiū už tos paaiškinimus. Vakar mes kaip tik kalbėjom apie Teisingos pertvarkos fondą. Atsižvelgiant į biudžetą, regionų komitetas mums priminė, kad viešoji politika sanglaudos rytyje yra vienas iš svarbiausių dalykų visoms teritorijoms. Na, aš gal tik dvi dienos dirbu šiame komitete. Aš manau, kad vis tiek, nepaisant nedidelės patirties, kad turėti tokį nedidelį biudžetą, kiek supratau iš diskusijų, rodo, kad mes e, dėja, tas finansavimas netitinka tikslų užmojo. Tikiuosi, kad e, tas e, teisingos pertvarkos fondas nebus vienas iš tų papildomų, kuris bus įsteigtas, bet kur lėšų nebus. Ir tikėkime, kad į šį fondą nebus pompuojami pinigai iš kitų fondų. Dėkoju, gerbiama kolega. Žodis kitam kolegai. Thank you, Chair, and uh, very good morning. Uh, Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Tikrai labai džiugiuosi tuo, kad mūsų regioninės plėtros komitetas yra labai svarbus partneris sanglodos veiksmų srityje. Gaila, kad bandama susilpninti sanglaudos programą ir mano šalis priklauso 16 valstybių narių, kurios yra vadinamosios sanglaudos um, e, partnerės. Turime kovoti už šią politiką, nes ši politika yra įtin e, pripažįstama ir žinoma ir mūsų piliečių. Labai svarbu sugebėti reaguoti ir į tuos naujuosius tikslus. Tad dėkui Jums už bendradarbiavimą, bet to dar vienas dalykas norėčiau pabrėžti, kad jūs esate tarsi arčiau vartotojų, arčiau piliečių, tad jūsų nuomonė, jūsų reakcija yra labai svarbi. Dar vienas dalykas. Kolega apie tai taip pat užsiminė, vakar kalbėjome apie sąžiningo perėjimo fondą, sąžiningo perėjimo mechanizmą ir norėčiau sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė dėl regionų, kurie priklauso, pavyzdžiui, nuo anglies E, jūsų nuomonė, e, kokia jūsų nuomonė apie tas investicijas į technologijas, kurios yra priklausomas nuo iškastinio kūro, nes dabar e, šiame etape dažniausiai griežtai pasisakoma prieš bet kokias subsidijas skiriamas iškastiniam kūrui, pavyzdžiui, dujams ir, ir panašiai. Tačiau man atrodo, kad jeigu norime įgyvendinti aplin, naujus aplinkosauginius tikslus, to nebus įmanoma padaryti be atitinkamų technologijų. Jūsų atstovų paaiškinimai būtų labai naudingi šiuo klausimu. Dėkui. Ačiū. Ačiū, Andrei. Dabar Kristofas, prašau. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pateikti klausimą regionų komiteto atstovui. Girdėjome, kad e, e, pavyzdžiui Vokietijoje Varšuva ar e, Berlynas Vokietijoje nori sukurti specialų fondą, kuris būtų valdomas pagal naują DFP, tai būtų naujasis vystimosi fondas ir jį valdytų būtent tie didieji Europos miestai. Girdėjau, kad jie būtų atsakingi už tą vystimosi politiką šioje konkrečioje srityje, tad mano klausimas būtų toks, ar esate kažką apie tai girdėję, ar turite daugiau informacijos? Ačiū labai. Frank Rubį, prašau. Dėkoju. Norėčiau šiltai pasveikinti e, CEMR atstovą. Aš pats 13 metų dirbau meru, tad puikiai žinau, su kokiamis problemomis susiduria savivaldybės. Natūralu, kad regionai, savivaldybės yra Europos širdis. Tad visiškai suprantama, kad CMR ir regionų komitetas yra labai svarbus mūsų politikos kūrimo procese. Minėjote keletą svarbiausių klausimų susijusių su naujaja daugiametė finansinė programa. Aš taip pat esu vienas tų, kuris nepritarė dabar pateiktiems pasiūlymams ir turiuomenyje būtent tuos apkarpimus susijusius su finansavimo. Kaip bebūtų bandoma kesintis į pačią kaimiškų vietovių širdį. Kaimo plėtros politika, tos kaimiškos vietovės yra labai svarbios ir man atrodo mūsų visų užduotis šiuo svarbiu laikotarpiu yra susitelkti ir užtikrinti, kad finansavimas išliktų normalus. Be to, aš pats visada pasisakau už tai, kad vietos bendruomenės vaidina labai svarbu vaidmenį ir demografijos rytyje. Tai yra susiję ir su migracijos procesai. Aš labai atidžiai stebiu šią temą tiek ir rytų Europoje, tiek ir pietričių Europoje. Matau, kas vyksta, kas vyksta Bulgarijoje, Kroatijoje, Baltijos šalyse. Ir visose tose teritorijose mes susidurėme su migracijos keliamais iššūkiais. Mes matome, kaip uh, žmonės e, bando e, išvykti į centrinę ar vakarų Europą, kuriuose yra geresnės įsidarbinimo galimybės. Esu įsitikinęs, kad jeigu nesugebėsime sustabdyti šių pokyčių, tai nebejotinai darys įtaką ES sanglaudos procesams. Ir pavyzdžiui, Bulgarijos žmonės pradės savęs klausti, ar būtent tokia turi būti ES. Jeigu palygintume 89 ir 2015 metų duomenis, pamatytume, kad tas e, klėstėjimas e, greičiausiai sumažės, e, yra sumažėjęs 40 procentų ir labai svarbu kuo daugiau dėmesio skirti kaimiškoms vietovėms, nes dabar labiau atsigrėžiama į centralizavimo procesus, į miestus, reikia naujų koncepcijų E, kurios e, padėtų užtikrinti, kad būtų rūpinamasi vyresnio amžiaus žmonėmis, kad būtų toliau vykdoma e, kaimo plėtros programa. Reikia siekti, kad būtų remiami tie regionai, su kurie, kurie susiduria su didžiausiamis problemomis. Deja, būtent dabar ten matome didžiausius finansavimo apkarpimus. Man atrodo, kad mūsų visų laukia didžiulė užduotis ir visi turime įsitraukti į šį procesą, kaip bebūtų, kaimiškose vietovėse vyksta realus gyvenimas ir mes turime bandyti jį apsaugoti. Dėkoju. Aš taip pat pritariu tavo nuomonį. Reikės koordinatorių posėdį apie tai dar padiskutuoti, kad išsiaiškintume, kaip galima būtų mokslo tyrimo tarnybą ir studijų tarnybą Europos parlamente pasiremti jos kompetenciją, kad būtų galima pateikti duomenis apie demografinius pasikeitimus, kurie vyksta pasaulyje. Jie vyksta ir Europos Sąjungoje, ir visame pasaulyje. Tai gali turėti įtakos sanglaudai. Mes turime galvoti apie sanglaudą ne vieno programavimo laikotarpiu, bet 10-20 metų laikotarpiu 2100 bus 80 milijonų europiečių mažiau. Viso to reikia neužmiršti. E, turime europiečių, kurie migruoja į išorę, išvyksta iš Europos. Yra tokių žmonių, kurie atvyksta Europą. Visą tai mes turime turėti omeny, tai yra tie dalykai, kurie gali turėti lemiamą įtaką. Mes savo komitete turime turėti štai būtent tokią toli siekiančią viziją. O dabar norėčiau kolegai Mory suteikti žodį. Ar, arvoisa puheenjohtaja, kun paikalla in Finnish, please. Dėkui, ponė pirmininkė. Pasisakysiu suomiškai. Pas mus atvyko regionų komiteto atstovas ir norėčiau priminti vieną dalyką – dėl NAT 3 regionų ir sanglaudos politikos įgyvendinimo juose. Juos sudaro keletą savivaldybių ir labai svarbu kad visos šio regiono dalis taptų um, to įgyvendinimo proceso dalimi, ne tik miestai ar miesteliai, kurie yra regionų centruose. Man atrodo, kad visa e, savivaldybė, visas regionas turi sugebėti e, dalyvauti ir sprendimų e, prieimėjai taip pat turėtų būti atstovaujami, kalbant apie sprendimų prieimimą dėl sanglaudos politikos. Aš pats atstovauju didžiausią miestą savo regione ir ilgą laiką buvau sprendimus priimančių institucijų atstovas. Man atrodo, kad ne tik mes, esantis tuose regionų centruose, esame atsakingi už regioną ir galime priminėti sprendimus viso regiono vardu. Taip, mes esame tokia e, atstovaujamoji įstaiga, tačiau kol nebuvau išrinktas Europos parlamento nariu, pirmininkavau E, savivaldybių organizacijos Suomijoje e, tarybai ir man atrodo, kad labai svarbu siekti e, to o, tokio pritarimo sanglaudos politikai ir labai svarbu, kad visos savivaldybės ir ten sprendimus priimančios institucijos galėtų dalyvauti, priimant sprendimus dėl sanglaudos politikos. Dėkui. Mes iškėlėme savo prioritetus diskusijoje, kuri dabar kaip tik vyksta. Mes turime tvirtą dėrybų komandą, na ir akivaizdu, kad yra dedamos pastangos ir jos turi būti dedamos ir toliau, kad savivaldybės būtų įtrauktos, kai kalbam apie lėšų paskirsimą visoje ES. Yra toks reiškiamas siekis, E, partnerystės principo ne visada pakankamai laikomasi. Turime dirbti dėl to aktyviau, nes galiausiai juk Europos finansavimas turi tapti konkrečiais projektais. Ir galiausiai tai tos lėšos vis tiek atsiduria atskirose savivaldybėse, ne kažkokiam juridiniam vienete, bet konkrečiose teritorijose. Ir savivaldybės manau, turi būti kaip tik labiausiai įtrauktos visais lygmenimis į tų lėšų paskirstimą ir jų panaudojimą. Vėl Frederikui Valjei suteiksiu žodį ir diskusiją to būdu baigsime. Ponas Frederik Valjei, ačiū ponė pirmininkė. Taip, daug kas buvo pasakyta, daug įdomaus paminėta. Norėčiau išsklaidyti šiokį tokį nesusipratimą, nes vertime girdėjau, kad kalbama buvo apie regionų komitetą. Mes nesame regionų komitetas, mes esame taryba. E, CEMR, miestų ir regionų savivaldos struktūrų taryba. Ir kartais mūsų skiriasi pozicijos su regionų komitetu, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie NATS 3. Manau, kad regionų komiteto uh, pozicija nuo mūsiškės skiriasi, nes jie siūlo labiau į NAC 2 susitelkti. Aš, na, nenorėčiau, kad čia būtų painiavos kokios nors. Kai dėl pereinamojo laikotarpio regionuose, kurie dar yra labai stipriai priklausomi nuo e, anglies norėčiau pasakyti, kad pritarėme tam, kad būtų e, gerinama prieiga prie dujų kai kuriuose regionuose. Tai būtų toks vienas iš etapų. Vakar aš kalbėjau su savo kolega iš Lenkijos, nes numaniau, kokie klausimai gali būti šiandien užduoti. Žinote, kad Lenkijai ta tema labai svarbi. Ir jie dabar kai kuriuose regionuose ir teritorijose kaip tik nori pereiti prie anglies. Ir žinote, kad čia dar lieka nemažai darbo nuveikti, ypač šildymo srityje. Ir Lenkijos miestai yra linkę pereiti prie kito etapo, sekančio etapo. Žinia, dujos kol kas yra Lenkijoje vienas iš galimų sprendimų, kuriamų naujai ir mes tikimės, kad taip pat bus įmanoma išplėtoti atsinaujinančius energijos šaltinius ir reikalauti, kad Lenkijos e, valstybės valdžia e, pradėtų taip pat mąstyti, perėtų prie to paties lygio. Tai bus papildomas etapas ir reikėtų jį paremti. Dėl e, parlamentarų pateikto klausimo apie fondus, kurie bus tiesiogiai valdomi valstybėse narėse ir e, vietos valdžiai. Jeigu aš suprantu, čia Vokietijai ir Lenkijai labai aktualus tas klausimas. Mes e, pasisakome už tai, kad kuo daugiau vietos valdžia valdytų, kad pačius regionai valdytų. Ir e, manau, kad tą patvirtino ir vėliau vykusios diskusijos. Dėl perinamo laikotarpio fondo akivaizdu, kad mes nenorime kad taip būtų dalis fondų perkeliami atgal į centrinį lygmenį. E, aš kalbu apie tos fondus, kurie yra skirimi regionams. E, tie fondai, kurie yra skirimi regionams, turėtų būti valdomi pačių valstybių. Aš manau, kad mes visi su tuo sutinkame ir Europos regijų komitetas, atsiprašau, mums tam pritars. Tie fondai yra skirti perinamam laikotarpiu ir jie turi būti panaudojami, nes jie yra labai reikalingi e, tikslinėms regionams. Klausimas dėl demografinių pokyčių. Jis mums labai svarbus parlamentarai kalbėjo apie Bulgariją, bet galėtumėm ir apie Baltijos šalis, apie Rumuniją tą patį pasakyti. Tai yra klausimas, kuris, mano nuomonė, kol kas dar nėra deramai išnagrinėtas, bet jis nusipelno mūsų pastangų, mūsų darbo. Galbūt reikėtų atlikti studiją Europos parlamentui remiant tyrimą. Mes visiškai sutiktumėm dalyvauti tokiam tyrimė, nes demografinė evoliucija yra e, viena iš svarbiausių problemų šiuo metu kol kas, man atrodo, dar net nelabai įsivaizduojam, apie kokius skaičius kalbame apie tai, kiek žmonių, ypač jaunų žmonių, emigruoja iš centrinės vidurio Europos į vakarų Europą. Ar net e, dar toliau. Todėl būtų labai svarbu mums dabar suprasti, e, kokia yra reali padėtis, kad galėtumėm darbą tęsti. Čia ir baigsiu, nes nenoriu išeikvoti viso likusio posėdžio laiko. Ačiū, ačiū už dalyvavimą mūsų darbe. Dabar pereisim prie dar vieno mūsų darbo atvarkės labai svarbaus klausimo. Keisimės nuomonėmis su kolegomis. Galite pasilikti, paklausyti. Su Pierre Rotorūru kalbėsim. E, jis yra e, iš Europos komisijos generalinio direktorato ir mes kalbėsime apie biudžetinę procedūrą 2020 metams, nes vis kalbame apie biudžetą 2021-2027 metams. Biudžeto komitetas pasikvietė e, specialią komisijos tarnybą, kad ji pateiktų savo nuomonę apie 2020 metų biudžeto gairės. Ponas Rotorūrų pateikė uh, savo e, ataskaitą biudžeto komitetui tik prieš dvi dienas. Ir dabar jis norėtų mums išdėstyti savo mm, pamastymus mūsų komitetui, todėl aš jam dabar suteiksiu žodį. Jis yra šešėlinis pranešėjas ir taip pat leisiu galimybę kitiems nariams pasakyti, ponia Ratūrų, leidžiu jums pasakyti. Šakainė. Labadiena visiems, ačiū ponia pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad esu čia. Nes, kaip jau buvo pasakyta, turim kalbėti apie realų gyvenimą, apie kaimus, apie regionus. Uh, Ir mes e, kartu, priimdami sprendimus dėl biudžeto, turime suprasti, kokia yra realybė, nes dabar yra rizika, kad biudžeto tiesiog nepakaks. Uh, Aš esu naujas parlamentaras, kaip ir daugelis jūsų, dar tik šešis mėnesius dirbu parlamente ir e, esu atsakingas už bendrai 2020 metų biudžetą. Prieš leisdamasis į detalės, aš galiu pasakyti, kad tai yra labai rimtas politinis darbas ir būtina, kad Europos parlamentas išliktų vieningas toje kovoje už e, toli siekiantį drąsų biudžetą. Kalbant apie 2020 biudžetą, jį rengiant bendradarbiavo penkios frakcijos, parlamentas gavo daugiau 1,9 milijardais negu norėjo valstybių ir vyriausybių vadovai. Mes norėjom 2 milijardų, nes penkios frakcijos buvom vieningos ir šiais metais dėl daugiametės finansų programos ir 20 metų biudžet, 21 metų biudžeto kovas bus dar aršesnis ir manau, kad mes turėtume išlikti vieningi ir kartu siekti parlamento tikslų. Pirmasis klausimas labai greitai yra e, nupjaustyti, nupkarpyti e, sanglaudos fondus. E, Portugalijos ministras pirmas laikėsi Bruselėje ir jis labai e, išreiškė didelį būkštavimą dėl to, kad e, aplinkosaugos politika ir sanglaudos politika Europos e, bus apkarpyta. Dauguma žmonių mano, kad Europos parlamentas nori tik tai apsidrausti. Aš esu atsakingas už biudžetą ir aš kalbėjausi su kolegomis, kurie dirbo e, tą temą, taip pat dar šyrit kalbėjausi su žurnalistais ir daug kas galvoja, kad Europos parlamentas galiausiai nuleis rankas, pas, pasibars, pasibars ir nuleis rankas ir valstybių ir vyriausybių vadovai gaus tą, ką nori. Uh, Aš tikiuosi, kad mes tokio įspūdžio nesukūrėme ir žurnalistas atkalbėdamas tą pasakiau, aš galiu pasakyti, kad mes mūšį norime laimėti ir po kelių mėnesių neužmiksime. Ir Bruselėje, kaip ir savo valstybėme, mes darysime, mes darysime viską, kad gautume naujų išteklių. Pirmas dalykas yra sanglaudos fondai ir žemės ūkio politika. Mes neleisime, kad ji būtų karpoma. Mes neleisime, kad vienas iš svarbiausių biudžeto elementų būtų sumažintas. Pirmiausia, aišku, mes kalbame apie klimato iššūkį. Žalesis kursas, ar jis yra kurtas tam, kad mes tiesiog pasišaipytume iš to proceso ir apsimestume, kad kažką daro. Aš Malėje, Bako mieste laikiausi dviem dienom ir aš mačiau, kas dedasi netoliese. Sahelių salose didžiausia įmanoma saus, egzistavusi bet kada sausra. Uh, E, jie sakė, kad nuo AIDS e, mirė daugybė žmonių, bet tai neturi nieko bendro su tuo, ką jie dabar patiria per šią sausrą. Taigi aš esu priversas, kaip ir dauguma jūsų, galvoti apie klimatą. Ir šiandien iš ryto aš jau buvau susitikęs su įmonių, kurios yra novatoriškos klimato e, srityje vadovais. Ir mes kalbėjome apie tai, ką daryti. E, nuo 1959 metų yra skaičiuojama CO2 tarša pasaulyje, Junktinės Amerikos valstijos yra tokia agentūra ir dabar pasiektas rekordinis lygis. Sekmadienį iš mažiau paskutinių skaičius CO2 atmosferoje dabar tris kartus greičiau didėja CO2 skaičiai negu 6-7-8 e, metyje. Taigi mes matom, būtų, ką, kad turime mąstyti, turim kažką daryti Europoje, regionuose, savivaldybėse, nes dabar CO2 atmosferoje mastai tris kartus žymiai daugiau didėja negu anksčiau. Užsuktas tiesiog užburtas ratas. E, dėl, dėl gaisrų kylančių dėl klimato kaitos CO2 masai tik tai didėja ir dėl to klimato kaita tik tai dar labiau spartėja. E, komisijos narė van der Leyen e, labai maloniai mane priėmė ir tik tai aiškiai pakartojo, kad žalėsis kursas yra jos tikslas. Gera naujiena yra ta, kad tas žalėsis kursas sukurs daug naujų darbo vietų. Jūs sakote, kad tikrasis gyvenimas vyksta regionuose, kaimuose. Aš esu iš Prancūzijos, ten mes visą laiką kalbam apie klimato biudžetą ir absoliučiai visi Prancūzijos kaimai, 10 tūkstančių mažų kaimelių mus remia. Jie e, pasisako, kad reikia finansuoti realų klimato paktą, nes jie sako, mūsų kaimai mirsa, miršta, žmonės nebeturi darbo, žmonės išvažiuoja į miestus. Ir tai yra susijęs su klimato problemomis. Ir jeigu mes turime galimybių finansuoti būstus, namus, sukurti viešai transportą, tada kaimai atsigautų. Ir Europos profsąjungos dabar kovoja, kad būtų sukurtas realus e, biudžetas klimatui, nes tokiu būdu mes 5 milijonus naujų darbo vietų sukurtume ne tik miestuose, bet ir mažose kaimeliuose, kurie dabar miršta. Ir visoje Europos Sąjungoje, kiekvienoje valstybėje narėje yra tokių zonų, kurios dabar tarsi E, miršta. Ir su klimato pinigais mes galėtume padėti jiems atsigauti. Kitas dalykas, mes turim kalbėti su piliečių institucijomis. Aš su Grenoblio atstovais neseniai kalbėjausi ir jie sakė, e, kad uh, E, reikia izoliuoti gyvenamąjį būstą. Vienas buvo pavyzdys, patas prieš dešimt e, metų buvo renovuotas e, mano namas, mano būtas ir aš dabar per metus 800 eurų per metus sutaupau šildymui dėl to, kad pastatas buvo izoliuotas, buvo sutvarkytas. Ir tai būtų labai naudinga, nes ir prie klimato kaitos mažinimo prisėdam, ir darbo vietų sukūrime, nes žmonės galėtų dirbti renovacijoje. Iš ko dabar tą finansuosime, nes biudžetas, kurį dabar siūlo Šarlis Mišelis, e, reiškia, kad milijardų daugiau yra skiriama klimatui, bet taip pat negalim net patikėti, yra siūloma karpyti finansavimą moksliniams tyrimams, e, sanglaudai kaimui kaimo e, žemės ūkio politikai. Kaip jūs žinote, Lisabonoje buvo susitikę 17 valstybių atstovai ir mes svarstėme, e, kaip elgtis. Negalime prieš pastatyti sanglaudos politikos ir klimato politikos. Mes privalome išsaugoti sanglaudos politikos finansavimą ir, aišku, išsikelti labai aiškių tikslų klimato politikos rytyje. Ar yra valios pakankamai, politinės valios? kaip Vandelain pasakė kalbą, Lisabonoje jai visi labai plojo, labai aiškiai pasakė, kad mes nusprendėme eiti į mėnulį. E, ir tai buvo ne, graž, ne tik graži ir skambi kalba, uh, E, bet e, ir e, todėl, kad buvo pasakyta, kad mes galėsim realiai pasiekti tą. Buvo prisimintas Kenedis, kuris prižadėjo, kad eisim į menulį ir tada keturis kartus padidino NASOS biudžetą ir realiai pavyko tuos tikslus pasiekti. Rooseveltas vykdė realią politiką, 15 reformų įvairiausių įgyvino. Ir e, dabar matome, kad ir kongresas, ir senatas tą pačią dieną tas reformas patvirtindavo ir biudžetas tris kartus buvo padidintas. Europoje šiandien mes šnekam, ar biudžetas bus padidintas 0,78 e, ar kažkiek panašiai. Rooseveltas savo laikais tris kartus padidino biudžetą tam, kad savo tikslus įgyvendintų. Ir dabar e, matome, kad iš to biudžeto, e, kuris galėtų būti padidintas žalio kursai gyvenime, mes galėtume apsaugoti kaimus, mes galėtume sukurti darbo vietas ir panašiai. Ar Kenedis ir Rooseveltas buvo kvailiai? Ne, jie tu išsikėlė tikslą ir jie numatė biudžetą, o mes esame šiandien piliečių parlamentas. Ir mes turėtumėm atsižvelgti į tai, kad valstybių narių vadovai labai gražiai šneka, bet biudžetinių priemonių nenumato. Ir mes neturim nusileisti, mes kaip parlamentas turim reikalauti, kad būtų einama toliau. Konkrečiai, jeigu kalbam apie žaliai kursą, tai yra milžiniškas darbas. E, viskas kalba susijęs su CO2 mažinimu. Ekonomikos ir socialinių reikalų komitete kalbėjausi su, su firmų vadovais, su e, įmonių vadovais. Ir socialdemokratai sakė, kad reikia labai konkrečių priemonių. Pirmiausia, reikia pusę gyvenamojo būsto miestuose ir kaimų kaimuose izoliuoti. Reikia sukurti visuomeninį transportą, reikia padėti ūkininkams praktiškai e, dirbti. Konkrečios investicijos turi būti numatytos. Iš viso, ir tai yra labai įdomu, Europos komisija, jeigu matėte sausio 14 dienos dokumentą, tai jis yra labai įdomus, nes Europos komisija ten sako, jeigu mes norime iš tikrųjų gyvendinti žaliai kursą, reikės 3-600 e, e, milijardų kiekvienais metais. Europos komisijos pirmininkė tą pakartojo ir ta pati komisija sako, sako, kad e, vienintelė reali suma yra 5 milijardai. Atsiprašau, 7,5 milijardo, kuriuos mes galime paimti iš teisingų pertvarkų fondo. Tai iš kur dabar gauti tiek pinigų? Uh, E, nes tai, ką siūlo parlamentas, gali atrodyti jokinga, bet iš kur surinkti tokias sumas? Nes dabar yra sakoma, kad čia tik nieko nėra siūloma realiai. Aš vakar kalbėjausi su Lenkija, jie sakė, kad yra 30 kasyklų Lenkijoje, vienos kasyklos uždarimas jau prireiktų viso regiono socialinė katastrofa, be galo be, e, daug žmonių be darbo liktų. Ir ta problema aktuali ne tik Lenkijai, Ispanijoje irgi yra kasyklų ir mes nekalbam tik tai apie kasyklas, mes suprantam, kad reikės pertvarkyti visą e, žemynų ekonomiką. Turime E, veiksmingą padaryti Europos ekonomiką. Taigi mes turime sukurti prisitaikymo politiką. Jokių stebuklingų sprendimų nėra. Mes turim kovoti už didesnį e, ES biudžetą ir biudžeto komitetas jau pradėjo klausimus, e, kad parlamentas galėtų rasti naujų idėjų ir jas konkrečiai pasiūlyti. Trys pasiūlymai yra pateikti. Pirmiausia, sakome, kad reikia sukurti realų klimato banką. Mes paskelbėme, ir panašu, kad tai bus, kad kai tik egzistuos klimato bankas, kuris galės finansuoti įmonės, bendruomenės, bendrovės, e, jis galės kažką atnešti. Bet kol kas tas bankas yra labai silpnas. Mes kalbame apie 16 milijardų. E, Europos investicijų bankas sako, kad jis du kartus padidins savo išlaidas klimatui. Skaičius atrodo labai gražiai, bet e, iš tiesų tie siekia 16 milijardų per metus. Europos centrinis bankas dar niekada neturėjo tiek likvidumo. Uh, Klimato bankas e, turės 16 milijardų kiekvienais metais, bet e, Europos centrinis bankas 1200 milijardų kiekvienais metais pasiūlys. Aš skaičiuoti nelabai gerai moku, nesu labai techniškas. Pirmininkas stabdo. Aš dėkoju, kad jūs e, taip detaliai viską pristatumėt, gal galėtumėt viską apibendrinti, nes mūsų darbo atverkė labai perkrauta. Taigi, Europos centrinio banko likvidumas sukelia nemažai spekulacijų ir e, reikia galvoti, kaip tie pinigai bus kas skirstyti. Ir dabar mes turim galvoti apie nuosavus išteklius. Aš pradėsiu dar greičiau kalbėti, nes e, nebeliko laiko. E, Ir e, didžioji dalis valstybių narių po Brexit, e, žinia, beliko jų 27, sako, kad neimkite mano pinigų. Ne viena valstybė sako, e, nenori skirti daugiau pinigų. Biudžeto komitetas paskelbė savo kreipimąsi dėl nuosavų išteklių. Turi būti surinkta daugiau biudžeto sanglaudos fondui, klimato fondui. Ir koks bus sprendimas? E, e, žibalo degalų kuras, benzinui, e, atsiprašau, jis būtų taikomas lėktuvams, taip pat būtų įvestas plastiko mokestis ir daug kitų mokesčių. Be to, tokiu būdu mes galėtumėm kovoti su fiskalinė konkurencija ir panašiai. E, kai aš buvau mažas, pelno mokestis įsiekė 45 procentus. Šiandien dabar 19 procentų pelno mokestis siekia, tuo tarpu pelnas didėja. Aišku, tai, kad pelnas didėja yra gerai, reiškia, kad įmonės gerai gyvena, bet kur tas tikslas nueina, ar juo yra dalyjimasi su dirbančiai žmonėmis, ar daromos investicijos, ar jis nusėda akcininkų kišenėse. O ką daro akcininkai, ar jie investuoja, ar jie palieka finansų rinkose. Šiandien yra sakančių, kad dalis pelno, kuris nebėra iš naujo investuojamas ir kuris grįžta į finansų rinkas, prikuria ekonominių problemų. Ir dabar matome, kad dividendai siekia milžiniškas su. su kiekius, milžiniškas sumas, bet niekas nėra daroma. Žak Deloras dar pateikė pasiūlymą, kad reikia kovoti su fiskalinė konkurencija, turi būti sukurtas Europos fiskalumas. Tai nepasieks mažų neturtingų įmonių, tai nepalies mažų ir vidutinių įmonių. Ir dabar Europa pasiekė 19 procentų pelno mokesčio, o Roosevelto ir Trumpo uh, Junktinėse Amerikos valstijose pelno mokestis siekia 24 procentus. Aš galiu pasakyti, kad mes dabar turime sukurti naujas priemonės, kad kiekviena šeima galėtų išgyventi permainas ir kad tuo metu mes galėtumėm sukurti daugiau darbo vietų. Aš sakiau, kad mes turime kovoti, bet nes, kaip jau sakiau, visi galvoja, kad parlamentas nuleis rankas. Ne, mes turime išlikti vieningi, mes turime pateikti labai konkrečių pasiūlymų. Aš jau to pabaigsiu savo kalbą, pane pirmininkė, aš labai atsiprašau. Aš noriu apginti mūsų vienybę siekiantų sprendimų ir mes turime e, toliau e, kelti labai tolis siekiančių tikslų biudžeto požiūriu. Dėkoju. Turėsim dar galimybių ir klausimus renkti dėl žaliojo kurso, dėl naujo žaliojo kurso, tačiau šyrit mūsų darbas dar kol kas kuklesnio masto, nes dar nagrinėsime jūsų nuomonę dėl 21 metų biudžeto. Visa tai labai įdomu, bet bijau, kad 21 metų biudžetas gali būti labai jau ribotas kad būtų galima tas gairias kaip nors įgyvendinti. Dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjai kolegiai Moždanovskai. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Dėkoju biudžeto komiteto atstovams, kurie dalyvauja mūsų regioninės plėtros komiteto posėdėje. Ačiū už tą tokį platų situacijos nušvietimą, mes sužinome viską, ką turime sužinoti. 2021 metai bus sudėtingi, tai yra buvusios finansinės perspektyvos paskutiniai metai ir įsigalios naujas uh, biudžeto projektas, kalbėsime apie asignavimus mokėjimams, asignavimus įsipareigojimams. Vėl dėl visko bus tariamasi iš naujo ir reikia padaryti viską, kad nebūtų jokių vėlavimų. Tai yra taip pat ypatinga diena, nes valstybių ir vyriausybių vadovai šiandien kalbės apie naująją DFP 21-27 metų laikotarpį. Tai irgi yra pakankamai svarbus momentas, nes reikia išlaikyti reikiamą biudžetą, kad tuo galėtų naudotis valstybės narės, kad būtų galima atsiliepti naujus prioritetus ir iššūkius. Tad svarbu, kad lėšų būtų pakankamai. Negalima paimti lėšų iš tokios svarbios ryties kaip sanklaudos politika, kuri turi konkrečius tikslus, užtikrina konkurencingumą, inovacijas, kuria darbo vietas, kuri uh, E, padeda keistis visam regionui, kuris e, siekia tvarios plėtros. Kai ka, išgirdusi tai, ką sako pirmininkas, jaučiuosi tvirčiau. Gerai, kad neleidžiama, kad ketinama neleisti kaip nors pertvarkyti neigiamai e, tų sanglaudos fondų. Apie 7 milijardus, 7,5 milijardų eurų kalbama. Taip, tai yra pinigai, bet jie bus paimti iš kitų programų, kaip dabar siūloma. Sanglaudos politikoje, su Hangos politika yra susiję ir klim, kovos su klimato kaita tikslai. To irgi svarbu nepamiršti. Norėčiau dar atkreipti jūsų dėmesį į šį beitą. Teisingos pertvarkos fondas neturėtų būti apribotas e, kažkokia suma, kurią pateiks kiekviena šalis. Negalima eliminuoti valstybių narių dėl to, kad jos jau štai pasiekė kažkokią konkrečią maksimalę sumą. Dabar laikotarpis sudėtingas, metai komplikuoti ir aš tikiuosi, kad visi kartu galėsime kovoti už tai, kad 2020 metų biudžetas būtų geras biudžetas mums ir sanglaudos politikai. Dėkoju. Merci beaucoup. Le shadow rapport. Dėkoju. EPP šešėlinis pranešėjas Andrei nenori, atrodo, pasisakyti. Kolega Erik Bergvis, socialistų frakcijos vardu, prašau. So much, uh, Pierre. Um, uh, shall... Ačiū labai, Pierai. Ačiū šešėlinės pranešėjams už parengtą pranešimą. Taip, teisingai minėjote, kad situacija labai sudėtinga, kalbant apie tą vienerių metų biudžetą ir naują daugiametę finansinę programą, tai tikiuosi, kad pavyks suvaldyti tą situaciją. Francas Timmermansas E, anksčiau minėjo, kad tai yra susiję ne su planetos išgelbėjimu, o su žmonijos išgelbėjimu. Nes planeta išliks, tačiau žmonija vargu. Ir be abejo reikia kalbėti ne vien tik ES piliečių apsaugą. Mano nuomonė, viena svarbiausių priemonių, kalbant apie žalįjį kursą, yra tas sąžiningo perėjimo fondas. Kaip bebūtų, mes esame E, tarsi tam tikrose pastose atsidūrė, tačiau norėčiau pabrėžti ir tą socialinį matmenį. Labai sudėtinga kurti naujas darbo vietas, e, naujas pramonės rytis ar naujas šakas. Tačiau manau, kad e, būtų įmanoma steigti žmonėms naujų įgūdžių, naują išsilavinimą, kuris galėtų palengvinti jų gyvenimą, užtikrinant tą perėjimą tose regionuose, kurie yra priklausomi nuo anglies ir panašiai. Tai yra vienas iš dalykų, kurį norėtume pabrėžti. Dar vienas. Taip, turime tam tikras priemonės, tačiau kyla klausimas, ar turime pakankamai lėšų sanklaudos fonduose, ar gausime tų vadinamų naujų, šviežių lėšų iš Sančingo perimo fondo. Yra numatyta nemažai apkarpimų e, sanglaudoje ir tokiu atveju vargu ar galėsime susidoroti su tuo iššūkiu, kuris mūsų laukia. Dar vienas labai svarbus dalykas yra iškastinis kūras ir taip tai yra su geografiniais dalykais susijęs elementas, kai bandome uh, rasti būdų pakeisti iškastinį kūrą draugiškesnių gamtai, kurų nėra lengva tai padaryti, reikia žiūrėti, kaip tai įtakos uh, E, skirtingas geografinės e, teritorijas, ypač kai nustatomi kažkokie tai mokesčiai. Turime būti atsargus, turime užtikrinti, kad darbas būtų atliktas greitai ir tiksliai. Dar vienas momentas. Jeigu mums pavyktų ir jeigu mums, mums pavyks išgelbėti e, žmoniją, ES piliečius, dabar mums reikia tų prievonių kurios padėtų tai padaryti, o dabar siūlomos tarybos tikrai nėra pakankamos. Labai viliuosi, kad tos dėrybos pajudės į priekį sėkmingai. Ir kol kas tiek būtų. Ačiū. Ačiū. Kolega Petikainen, Rinių frakcijos vardu, prašau. Ačiū, kalbėsiu suomiškai. Pone pirmininkė. Taip, labai ypatingi metai. DFP artėja prie pabaigos ir reikės susitaikyti su nauja realybė, kuri laukia kitų metų biudžete. Turime pasirengti ateičiai geriausiai, kaip įmanoma. O dabar norėčiau porą dalykų paminėti. Vienas jų yra ta tokia uh, tikrai svarbi užduotis, kuri tenka Europos anglodos politikai. Tai yra sukurti galimybės regionams uh, aukti ir vystytis bei sumažinti tą spragą, kurie egzistuoja tarp skirtingų regionų, kalbant apie vystimąsi. Pastaraisiais metais susiklosti tokia situacija, kai skirtumai tarp valstybių narių ėmė mažėti, tačiau skirtumai valstybių narių viduje dėja išaugo. Aš pats girdėjau, kad tas su biudžetu susijęs procesas ir šiame komitete, ir biudžeto komitete e, bus vykdomas e, skatinant tą sąžiningą darbą, tikrą darbą, mažinant skirtumus tarp regionų valstybėse narėse. Dar vienas dalykas. Mums reikėtų tokio biudžeto, kuris būtų glaudžiai susijęta su programa Horizontas, taip pat su inovacijomis. Jeigu turėsime gerai funkcionuojančią inovacijų politiką, tada galėsime sukurti naujas inovacijas, kurios skatins Europos pažangą. Dar vienas dalykas. Jis yra susijęs su tuo um, naudingu darbu, kuris buvo pradėtas e, po Žano Klodo Junkerio iniciatyvos per ankstesnę komisijos kadenciją. E, tai buvo iniciatyva orientuota į Arkties regionus. Arkties svarba ypač išaugo per pastaruosius keletą metų ir tai turi atsispindėti tose priemonėse, kurios sukuria stabilumą bei gerina e, Arkties regiono galimybės išlikti. Visą tai turėtų būti įtraukta į ES sanglaudos politiką. Ačiū labai. Lydė frakcija nepasakė, kas yra jų šešėlinis pranešėjas. Gal jūs norėtumėt pasisakyti, nes dabar kaip tik metas. Uh, buongiorno, grazie. Sveiki, laba diena. Mums buvo pažadėta e, pažadėta biudžeto eilutė finansuoti žaliam kursui bet panašu, kad pinigų nėra. Jis buvo, jos lėšos, tie pinigai buvo paskirti sanglaudos politikai. Tai politikai, kurios aišku nereikia mažinti, ją reikia stiprinti. Ir, na, šiek tiek mažiau mums patinka būtent toks sprendimas. Komisija skelbė skambės deklaracijas, kai kam gal jau ir patiko tai, kas buvo sakoma. Na, o mes skeptiškai žvelgime į tas skambės deklaracijas. Na ir galiausiai laikui bėgant matome, kad yra problemų, problemų, kurios yra realios, nes trūksta lėšų, trūksta finansavimo, kai kas siūlo įvesti e, aviacinio kūro mokestį. Aš turiu savo kuklę nuomonę ir galvoju, kad Visi mokesčiai jų galiausiai e, nukrenta ant galvos mūsų piliečiams. Jie turi galiausiai mokėti. Piliečiai moka jau ir taip per daug mokesčių. Kodėl vėl juos versti už dar kažką mokėti? Manau, kad ES, kur išleidžia milijardus eurų, pavyzdžiui, kaiminystės politikai, galėtų galbūt peržiūrėti tą politiką ir iš ten gauti lėšų papildomų. Toks būtų mano kuklus siūlymas Europos komisijai. Ir aš manau, kad mes e, prastai pakankamai viską pradedam. Negalima, e, jeigu nori duoti kažkam, atimti iš, iš kito. Tai nėra tinkama politika. Na, pažiūrėsime kaip tas fondas galiausiai bus finansuojamas, tos, tas teisingos pertvarkos fondas, bet galiausiai pasiaiškinsime, iš kur bus siūloma imti lėšas. Komisija kol kas dar nėra pateikusi aiškių paaiškinimų šitą temą. Pirmininkas dėkoju. Monika Vana nėra. Tad Dimitris Papadimulis, GUE frakcijos vardu kalbės, prašau. Ačiū pirmininkė. Po keletos valandų šiandieną Europos Sąjungos taryboje prasidės viršūnių susitikimas ir Čarlio e, Mišelio pasiūlymas dėl naujosios daugiametės finansinės programos bus aptariamas to susitikimo metu. Tačiau dėja valstybės narės demonstruoja nenorą leisti e, savo lėšas vyriausybių lygmenių. Paprastai vyriausybės yra įtin pasišventusios savo piliečiams. Ir tie dalykai, kuriuos komisarė von der Leyen pažadėjo įgyvendinti per artimiausius penkerius metus, vargu ar bus įvykdyti. Panašu, kad e, laukia nemažai sumaišties ir didžiosios šalis, stipriosios šalis e, sako, kad galime padaryti daugiau, panaudodamas mažiau lėšų, tačiau tai yra melas, negalime apgaudinėti savo piliečių. Galiu pritarti kolegai, kuris minėjo, kad e, parlamentas ir e, visos politinės frakcijos turėtų likti vieningi ir reikėtų reikalauti, kad biudžetas 21 e, metams sudarytų 1,4 procentus GNI, be to e, tikslai, kuriuos yra nustatę taryba bei komisija, na, jeigu jie bus įgyvendinti, tada reikės tų lėšų, kurios buvo pažadėtos. Ir jos turi atitikti tai, ką ir parlamentas yra sakęs. Mūsų privalumas yra tas, kad mes esame vieningi ir apie 90 procentų balsuota, buvo balsuota už e, mūsų poziciją per plenarinę sesiją, tad turime pasiūsti signalą valstybių narių vyriausybėms ir pasakyti, kad jeigu jos mano, kad gali įbauginti ES parlamentą ir sakyti, kad štai vėluojame, turime paskubėti, priimti sprendimą. Ponas Ozoli aiškiai pasakė, jog e, taryba pažadėjo konkrečią sumą artimiausiams septyneriems metams ir jeigu jie nori, kad mes šiek tiek judėtume kompromiso link, tai ir jiem reikės tai padaryti. Labai svarbu išlikti vieningiems, turime pasiūsti aiškę žinę ir pasakyti, kad nebus jokių sanglaudos politikos apkarpimų, jokių BŽUP apkarpimų. Labai Svarbu nepamiršti ir to žaliojo kurso programos, taip pat realių lėšų, e, nuosavų lėšų procento didinimo, kad būtų galima finansuoti tuos naujuosius reikalavimus, kuriuos taryba ir komisija e, vilėsi, kad mes įgyvendinsime. Teiksime pasiūlymus dėl pakeitimų, dėl regioninės politikos, jos biudžeto ir labai viliuosi, kad ta vienybė e, išliks kad mes nesusiskaidysime į politinės frakcijas ir kad liksime vieningi ir toliau. Tai vienintelis būdas pasiekti pažangos. Ačiū, man atrodo, kad viskas buvo pasakyta. Ir mes turime suformuoti vieną labai aiškę poziciją, kurią e, Dimitris Papimulis labai gerai ką tik apibendrino. Ir Europos parlamentas ir biudžeto, dėrybų, biudžeto komiteto dėrybų komanda pasakė aiškę poziciją, jeigu Šarlio Miselio pozicija nesikeis, jeigu jis nebandys priartėti prie Europos parlamento pozicijos, tada Europos parlamentas e, yra pasiryžęs vieningai demonstruoti nepasitenkinimą tokiu pasiūlymu. Ir žinoma, parlamentas yra pasirengęs diskutuoti ir e, nenusileisti. Bet tai, kas vyks šiandien ir rytoj, turės lemiamos reikšmės ES ateičiai, tai įtakos ES e, gyvenimo lygį per artimiausius dešimtmečius ir aišku taip pat regionų politikais nulems. Dabar dviems minutėms žodis kolegai. Puikiai supratau, nelgiau kaip dvi minutės. Dėkoju, kai dėl pirmo klausimo sutarėme dėl esmės. Aišku, gali atsirasti taip, kad nutiks mokėjimų krizė, ne, tokia panaši kaip prieš septynerius metus. 187,7 milijardų mokėjimas buvo numatyta kitiems metams. Tai, ir N plus 1, N plus 2 sistemos bus taikoma, mokėjimai labiau išplėtoti ir komisija sako, kad rizikos nėra. 185 milijardų reikėtų prašyti dėl to, kad nebūtų krizės mokėjimų. Jūs visi klausite, ar lėšų pakanka. Atsakymas yra akivaizdu, kad ne, tikrai, tikrai ne. Prieš triš, iš Vokietijos 300 darbuotojų buvo atvykę į Briuselį, jie dirba plieno pramonėje, sako, norime Vokietijoje toliau plieną gaminti, mažindami CO2 išmetalus. Jie per lietų, per šaltį keliavo, kad čia patektų ir jie sako, kad uh, jiems reikia, vien jiems reikia 2 milijardų, Lenkijai 30 milijardų, Lenkijai, Ispanijai panašiai. E, ir tie 7 milijardai, 7,5 milijardo 7 metams, milijardas per metus yra labai jokinga suma. Ir dar ir to neaišku, ar gausim, ar duos kas per metus visą milijardą. Taigi Manau, kad laiko dėl to gaišti nereikia. Parlamentas nebūtų parlamentas. Pritariu tam, ką sakė Jūnus. Reikia pasakyti, ne, mums taip netinka. Mes e, turime būti tikras parlamentas. Visi išmokome. Jeigu kai Anglijoje, kai lordai pasakė, ne, mums taip netinka, išteklių reikia naujų, kai supyko tie lordai, e, jie gynė bendrą labą, gynė biudžetą, sakė, mes norim parlamentas, reikia naujų išteklių ir po šešių mėnesių ar po metų krizės situacija pasikeitė. Parlamentas Anglijoje tapo tikrų parlamentu. Čia mes kalbame apie mūsų projektų ateitį, apie sanglaudą tarp teritorijų. Pažiūrėkime, kas vyksta Europoje. Jeigu reikės papildomų šešių mėnesių, nieko tokio, kad įgautume naujų lėšų. E, komisija seniau kalba apie finansinių sandorių mokestį. Aš arba jūs, kai einam apsipirkti pieno duono sūrio, mes mokam PVM. Jeigu 0,1 procentą sieks finansinių sandorių mokestis, tai, euro, tai nežinau, kaip čia turėtų būti. Komisija sako, kad reiktų dviejų metų 60 papildomų milijardų gautume. Mm, jeigu reikia naujų išteklių, jeigu neliestume tų kukliausiai gyvenančių ar žmonių ir savivaldybių, 0,1 procentų apmokestinus e, finansinius sandorius atneštų papildomų išteklių, tai rinkų neužmuštų, nesutrikdytų jų, tai atneštų papildomų 60 milijardų eurų. Pelno mokestis, mokestis, kuris neliestų, pavyzdžiui, amatininkų, mažų vidutinių įmonių, irgi galima gauti daugybę milijardų kasmet. E, manau, kad reikia nebijoti. Parlamentas mato, kad valstybių vadovai nepasiryžė rimtis naujovių. Aš dirbau privačiam sektoriuje. Mes kalbame apie inžineriją, apie pakeitimus, apie masinės investicijas. Manau, kad laikas yra apie tai kalbėti. E, atleiskite, gal per ilgai kalbėjau, bet aš tikiuosi, kad dirbsiu su jūsų komitetu. Nuo birželio mėnesį pradėsime diskutuoti konkrečiai dėl kiekvienos eilutės, bet norime turime parodyti, kad parlamentas yra vieningas ir nori lėšų daugiau. Ir taip pat centriniams bankams turi būti teikiamos lėšos siekiant bendro lapo. Kai Obama pasiūlė e, skaidrumo mokestį, tai dabar matome, kad iš pradžių prieštaravus dabar nieko nenutiko, visi bankai nori dirbti su jungtiniam valstijom. E, svarbiausia, kad būtų ginamas bendras visų lapas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kolega, už jūsų indėlį į mūsų darbą. Ačiū poniai Moždanovskai pranešė už atliktą darbą rengiant šį pranešimą. Baigiame dabar komiteto posėdį. Noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo mūsų darbe nuo pat vakar. Taip pat noriu padėkoti visiems, kurie dalyvavo posėdyje ir kurie neturi dalyvauti e, koordinatorių posėdėje, kviečiu juos tyliai ir greitai palikti salę, kad galėtume pradėti koordinatorių posėdį.